Der Präsident! So. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung. Tęskime darbą. Vakar dienos posėdžio protokolai buvo išplatinti, ar kas nors prieštarauja, panašu, kad ne, taigi tokiu būdu patvirtiname protokolą gavau tarybos poziciją dėl pirmo svarstymo, o taip pat ir komisijos poziciją. Yra e, gautas dokumentas, parlamentas gali pateikti savo nuomonę per tris mėnesius, terminas pradedamas skaičiuoti nuo rydienos. Dabar galime įti prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra diskusijos dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju. Pradėkime nuo tokios temos kaip smurtas prieš moteris Indijoje. Visų pirma, suteiksiu žodį e, rezoliucijos autoriai. Pone Dėly, prašom. Monsieur le Président, mes chers collègues, Je me félicite que... Ponas pirmininkė, gerbiami kolegos. Džiugu, kad e, Europos parlamente per e, du mėnesius antrą kartą yra kalbama apie Indijos situaciją. Moterų situacija Indijoje yra tikrai labai grėsminga.